Ok. Jeszcze raz proszę wszystkich niezainteresowanych. Dar kartą prašau visų nesuinteresuotų kolegų paaiškinti savo balsavimo motyvus, kuo greičiau išeiti iš salės. O dabar išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimų. Pono Gabrielė Mato pranešimas daugiametis e, paprastųjų tūnų išteklių atkūrimo planas. Mizaskun Bilbao Barandika. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien Europos parlamentas didelė balsų dauguma pritardamas pranešimui dėl paprastų tūnų išteklių atkūrimo, taip pat ir Kanarų salų žvėjams e, aiškiai pasako ir pasakė, kad e, mažmeninė žvejyba yra tausesnė e, ir kadangi ji buvo daugiausiai praktikuojama ir kultivuojama smulkiųjų žvejų, tai galima jiems dabar, tiems žvejams, e, sugavimo kvotas padidinti. Iš tiesų jos dabar yra nustatytos ir paskirtos tokios menkos, kad per 24 e, valandas galima visą kvotą sužvejoti. Noriu padėkoti už priimtą sprendimą ir teisingiau paskirstytas kvotas. Ačiū labai. Aš ne jums suteikiu žodį, o jūsų tevinainį Bilbao, bar, Bilbao barandyką, sako pirmininkas. Taigi moteriams pirmenybė. Ir dabar vis tik tai šiek tiek kitokia tvarka, tačiau poniai Bilbao barandykai suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, norėčiau pritarti šiam reglamentui. Jame pateikiamos atitinkamos rekomendacijos, kurios grindžiamos mokslininkų nustatyta metodika, kurią taikant žuvų ištekliai gali būti atkūrėmi. Tai yra labai svarbu viduržėmio jūros ekosistemai. kurioje būtina nepamiršti trijų svarbiausių aspektų. Pirmiausiai Aš e, džiaugiuosi, kad yra pripažįstama e, tradicinė arba priekrančių žvejyba, e, grindžiama tradiciniais metodais. Taip pat manau, kad reikia tinkamiau, sažiningiau paskirstyti kvotas, todėl jas kitaip paskirstydami mes labiau atsižvelgsime į priekrančių žvejybos ir žvejų tradicinius smulkių žvėjų poreikius. Taip pat būtina e, bendradarbiauti glaudžiau atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Ačiū. Dabar kalbės Palomo Lopes Bermejo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau naudodamasi progą paaiškinti, kodėl susilaikiau balsuojant dėl šio pranešimo. Aš tai pasielgiau todėl, kad svarstant, svarstant šį reglamentą buvo atsisakyta <clears throat> specifinių kvotų tam tikrai tūnų rūšį, kuri yra žvejojama tik tai tam tikroje teritorijoje ir e, kvotas būtent šiai tūnų rūšiai nebuvo sąžiningai paskirstytos. Buvo nekarta pabrėžta, kad turime daryti didesnį spaudimą taryboje valstybėms narėms. Mes tuo tarpu žuvininkystės komitete esame pristatę du bandomuosius projektus kuriais nustačius specifines kvotas ir specifinį šių tūnų sugaunamų ženklinimą mes norėtume atkurti ir saugoti jos išteklius. Ponas Mato jau kalbėjo, tai dabar poniai Džiufridai suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, balsavau šį pranešimą, nes e, palankiai e, vertinu į kat plano įgyvendinimą ir <clears throat> jūros regione paprastųjų tūnų ištekliai šiuo metu yra daug gausesni, tačiau daugiausiai e, tai buvo pasiekta žvėjų pastangomis Ir vis tik tai dabar padidinus sugaunamas tunų, leistina sugauti kvotas, nuo iš to daugiausiai naudos gauna tik tai didžiosios žvejų bendrovės, o smulkieji žvėjai, tūkstančiai smulkių žvėjų šeiminės įmonės tuo tarpu čiopiamos naudos nepajus. Aš palaikau tradicinę smulkėją žvejybą tuos žvėjus, kurie jau kelis šimtmečius žvejoja jūroje ir dabar įstumiami iš rinkos patvirtinus taisyklės, kurie nieko bendro neturi su aplinkos sauga. Ačiū. Dabar išklausysime paaiškinimų dėl balsavimo motyvų, dėl Kavada pranešimo jurisdikcija taikymi teisė teismo sprendimai susijęs su sutoktiniu turto teisiniu režimu, pripažinimas ir vykdymas. Pone Džiufridai žodis. Grazie. Ob... Ačiū. Aš balsavau už šį pranešimą, nes, kaip žinome, realybė pralenkia įstatymus ir taisyklės, kurie sunkiai pristaiko prie naujų realybės iššūkių ir uh, pusiausvyros visuomenė. Šengenas, Erasmusas, tarp valstybinis judėjimas reiškia, kad vis daugiau susidarė europietiškų šeimų, galime jas įpavadinti. Tai yra šeimos, kurios gyvena vienoje valstybėje narėje, namą turi kitoje valstybėje narėje, paveldą turi dar kitoje valstybėje narėje. Visuomenė dabar e, laimiai gana drąsiai bando sugriauti barjerus ir reikia naujų taisyklių. Europa turėtų paremti tokio tipo šeimas ir palengvinti tarp valstybinį dialogą. Pirmiausia, aišku, nurodant, kokia konkrečiai e, valstybė yra atsakinga už santokinio turto tvarkymą. Šeimos turi aiškiai žinoti, kuriuo, į kurį teismą kreiptis. Ačiū. Tai yra turbūt vienintelis atvejis Europos parlamente, kaip vienas narys gali pasisakyti iš karto uh, dėl dviejų pranešimų. Ir dabar pereiname prie kito kavados pranešimo. Toks pat pranešimas tik dėl registruotų partnerysčių. Ponas Pospišil. Jūsų nebuvo salė, bet dabar jau pasirodėt. Obě tato nařízení. Abie, abu pono Kavados e, pranešimuose aptariami reglamentai yra priimami. Tai yra e, geras ženklas, po penkerių metų diskusijos yra pagaliau įgautas geras pagreitis. Tikslas nėra tiek toli siekiantis, kalbam tik apie e, procedūrinio reglamento patvirtinimą. Man atrodo problematiška, kad ne visos valstybės narės, o tik 18 jų priėmė šį dokumentą. Tai yra tam tikras įspėjimo ženklas ateičiai. Jeigu nepakankamai reguliuosime materialinę teisę ir nesikišime į valstybių narių kompetenciją, Tai e, beliks tik apgailę stauti, kad e, procedūriniai e, reikalai negalės būti suderinti tarp visų valstybių narių. Tik 18 valstybių narių patvirtino šį dokumentą, dėl to jis susilpnėja ir bus taikomas tik tai daliai Europos Sąjungai. Labai apgailestaujame. Labai ačiū gerbiamam nariui Pospišil. O dabar periname prie rezoliucijos dėl žudinių rytinėje Kongo dalyje. Suteiksiu žodį Mikelai Džufridai. Labai ačiū. Aš balsavau už šį pranešimą, nes tiesa ta, kad Briuselis turi sekti, kaip e, yra e, sustabdomos e, kovos, ginkluotos kovos tose vietose, kur tūkstančiai žmonių yra žudomi, moteris, vaikai kenčia. Rytų Kongas patyrė didžiulį smurtą. Įprastinė kariuomenė pasyviai stebėjo, kas vyksta, o tuo tarpu ginkluotos gaujos uh, kariavo. 35 tūkstančiai žmonių buvo išvaryti iš namų. Tai yra laimingos šeimos, nes jos jungtinių tautų melinųjų šalmų uh, daliniai nusiusti ten, tačiau jiems nepavyko sustabdyti baisių smurtinių žudinių. E, daugybė civilių e, žuvusiųjų Konge dėl to ir jungtinės tautos ir tarptautinė bendruomenė sugadino savo reputaciją. Mes turėtumėm ES būti nuoseklesni, nuoseklesni, negalime kalbėti apie jokios migracijos didinimą, jeigu Afrikoje m, didėjimą ar mažinimą, jeigu Afrikoje taikos nesiras. Džem. Ačiū, Cecil Kijanga. Ačiū, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tie, kas e, vykdo siubingus nusikaltimus, turi nesusilaukti atgailos. Europos parlamentas labai drąsiai pasielgė, nušviesdamas rytų Kongo skerdynės. Ten e, smurtas ir žudynės tęsiasi nepažabotai. reikėjo žymiai autoritetingesnio balso ir jau ankstesnių veiksmų, nes dabar matome, kaip e, genocidas lieja kraują tame regione. Tai, kas jau daug metų tame regione dedasi, ponė pirmininkė, yra nepriimtina, bet žmonės gyventis tame regione negali to išvengti, jie su to susiduria nuolat. Europos parlamentas Danieliu Temberu Tembo žmonės palaiko. E, a teraz sprawozdanie wyjaśnienie głosowania. A dabar. Pono Krasnodėpski pranešimas. Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srities strateginės programos pažangos stebėjimas. Pone Michela Giuffrida. Grazie, ho votato a favore di questa relazione perché credo ferma. Labai ačiū. Mm. Aš pasisakau už šį pranešimą. Aš visiškai pritariu toms problemams, kurios ten įvardintos. E, jas Europoje galima išspręsti tik tai per švietimą ir kultūrą. E, religinis radikalizmas, smurtas, netolerancija e, yra tie reiškiniai, kuriuos galime įveikti puoselėdami Europos kultūrą per mokyklas, universitetus, kultūros centrus. Ne tik mokyklos ir mokytojai turėtų būti tą veiklą įtraukti. Švietimas šiandien e, gali vykti ir neformaliai. ES sukūrė vadinamąjį kvalifikacijos e, pasą, kuris leidžia išplėsti e, labdaringą e, savanorių darbą. Taip žmonės gali įgyti neformales studijas ir tam tikros visais būdais įgavę tokius įgūdžius žmonės gali susilaukti pripažinimo. ES turi per kultūrą ir švietimą jauniems žmonėms suteikti daugiau galimybių tapti piliečiais ir profesionalais, kurie galėtų konkuruoti lygiomis žaidimo taisyklėmis. Labai ačiū už balsų paaiš... balsavimo paaiškinimą. O dabar ponios Paloma Lopes Berneho pranešimas atsinaujinančios išteklių energijos panaudojimo pažangos ataskaitą. Žodis poniai Džufridai. Balsavau už e, šį pranešimą, nes esu tikra, kad atsinaujanti energetika Europos ateitis. Ne tik tai dėl to, kad tai naudinga aplinkai, bet todėl, kad tai duos ekonominę e, suteiks ekonominės paskaitas mūsų regionams, e, kaip ir mano regiono, Pietinėje Italijai, nes e, tai e, galės e, būti centrai atsinaujinančios energetikos ir iš tiesų tai prisidės prie energetinio nepriklausomumo. Vis dėlto taršos lygis labai didelis yra, daug naudojama naftos. Švarios energetikos plėtoti Europoje reikalauja politinės valios ir mes visų pirma turėtumėm padėti regionams, kurie plėtoja atsinaujinančius šaltinius. Tam reikėtų skirti sanklaudos fondus bet tam galima skirti tik tais 1,4 procento atsinaujančiai e, energetikai. Turėtumėm remti tokią plėtrą regionuose, kurie turtingi išteklių yra, bet turti, tik tai vykdo kol kas planavimą, nes tai prisidės prie geresnės Europos ateities, švaresnės aplinkos. Labai ačiū. Toliau, pane Biljana Barza. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Kroatija tarptų valstybių, kuri yra beveik pasiekusi komisijos nustatytų tikslų, vis dėlto norėčiau paminėti, kaip svarbu informuoti vartotojus. Uh, kad jie e, suvoktų taip pat ir e, energijos gamintojų e, vaidmenį. Svarbu, kad vartotojas turėtų galimybę kontroliuoti savo vartojimas. Iš tiesų, kiekvienas namūkis gali sutaupyti 28-30 procentų namų šildymai. Džiaugiuosi nauja iniciatyva su, e, supaprastinti energetinius tinklus vartotojų labą. Energetikos komitetas e, patvirtino SND frakcijos e, pasiūlymą dėl prietaisų, kurie turi būti iš, išbandyti ne laboratorijose, bet natūraliom aplinkėm. Tai labai svarbu, nes. Uh, uh, E, taip pat reikia ir studijų skirtų e, programuotėms defektams. E, daug dirbama energetinio efektyvumo srityje ir aš manyčiau, kad šito pranešimo dėmesio centre turėtų būti vartotojų vaidmens sustiprinimas. Labai ačiū. Ir sveikinimai Kroatijos futbolo komandai. nugalėjusi Ispanijos komanda. Ponas Šogoras ir jį galiu pasveikinti, nes Vengrijos komandai taip pat neblogai sekasi čempionate. Visgi pono Šogoro nėra. Šonas kelias toliau. Ačiū pirmininkė. Pritariau pranešimui, kaip daugelis kitų Europos parlamento narių, 444 balsavo e, už ir tik 103 prieš. Ir tai rodo, kad parlamento nariai labai rimtai galvoja e, apie tai, kad reikia pasiekti tikslu. Ir dabar turime puikia, um, puikia galimybę užtikrinti atsinaujinančių uh, šaltinių platesnę taikymą. Kaip komisijos pirmininkas sakė pačioje kadencijos pradžioje, dabar turime būti lyderiais šioje srityje. Turime taip pat būti aktyvesnė tyrimų srityje. Mano rinkiminiai apylinkiai tyrimai, e, tyrimai vykdomi su e, bangų technologijom ir iš tiesų labai puiku, kad atsiranda tokios technologijos, turime jomis naudoti. Labai ačiū. Toliau pono Piperio pranešimas energetikos vartojimo efektyvumo direktyvos gyvenimo ataskaita. Uh, balsavimo motyvus aiškins keli parlamento nariai, pirmiausia, pane Džiufrida. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį pranešimą dėl energetinio efektyvumo, nes šie metai buvo esminiai galvojant arba permastant tokį efektyvumą, nustatyti taip pat tikslai klimato kaitos rytyje, Paryžiaus konferencijoje, bet e, aplinka ir toliau e, kenčia. Vis dėlto e, Europai regės pavyks pasiekti tikslo iki 20 metų 20 procentų sumažinti CO2 išmetimą, bet vis, vis tik daug kas neveikia. Kalbant apie aplinkosaugą, Europos problema yra taisyklių nelankstumas, biurokratiškumas Ir e, iš tiesų tai yra problema ištikus e, Europo ekonominiai kriziai. Aplinkosaugos politika, kaip ir kitos politikos rytis, turi būti veiksmingos. Tai reiškia, kad jos turi būti pakankamai lankščios, kad būtų galima pasitikti pokyčius aplinkoje, kad būtų galima na, pasitikti pasaulinius e, iššūkius ir energetinės efektyvumas. Tai reiškia, kad reikia įti žaliosios ekonomikos keliu. Ačiū. Toliau šonas kelias. Dar kartą ačiū, ponia pirmininkė. Šis pranešimas itin svarbus. Jis buvo gan prieštaringas, tačiau iš ties turėtumėm pagirti pranešėją poną Piperį iš mano frakcijos. Jis puikiai atliko darbą. Ir tiesą sakant, jam pavyko uh, pasiekti kompromisinio susitarimo galų gale. Ir e, todėl vyko svarbus balsavimas ir frakcijoje ir rekomendavome, tiesąkant, balsuoti prieš pranešimą. Aš pats e, nesutikau su frakcijos rekomendacija, galvojau savo paties šalyje, pats e, buvau Paryžioje konferencijos metu ir mačiau, koks e, svarbus šitas klausimas atsinaujančios energetikos, todėl na, norėjau balsuoti už pranešimą, taip ir padariau, tačiau tikiuosi, kad mums pavyks veikti prieštaringus šio klausimo aspektus. Ačiū. Ponas Kelly, jūs galėtumėt e, ir man būti pavyzdžiu. Esate tikras e, pavyzdys, ypač laikantis kalbėjimo laiko, tad labai jums ačiū. Paskutinis e, kalbėtojų sąraše. Neapsijungęs narys, ponas Koronmik. Ačiū, pirmininkė, balsavau prieš abu pranešimus. Mes balsavome prieš abu pranešimus dėl energetikos ir iš tiesų e, baisu, kad girdisi neišmanelių balsai. ES ne, nesiplėtoja, velkasi iš paskos ir kaip galime plėtotis, jeigu dujos Amerikoje keturis kartus pigesnės, Kinijoje du kartus pigesnės, kaip mes galime konkuruoti. Aš manau ne vien tik tai, kad ES turi būti sunaikinta, bet ir iš tiesų, kas vykdo kovo dėl klimato kaitos ir pasaulinio atšilimo, kas naikina Europos ekonomiką, kad iš tiesų jie turėtų būti padoti į teismą ir nuteisti dėl to, ką, ką jie daro su šito klesničiu regionu. Ačiū. Baigėme balsavimo motyvų paaiškinimą. Tai paskutinis darbo atvarkės punktas šitame sesijos posėdėje. Ačiū parlamento nariams, parlamento darbuotojams, vertėjams. Skanių pietų posėdžio protokolas bus pateiktas parlamento.